Labą dieną susirinkusiems. Tikriausiai visi žinote, kad šiandien susirinkome į Piliečių laisvės teisingumo ir vidaus reikalų komitetą, kuris, e, komiteto posėdį, kuris vyks ir šiandien, ir rytoj visą dieną. Bet taip jau atsitiko, kad šiandien moterų reikalų ir Libė komiteto bendras posėdis vyksta dėl aukų Būtent tą pačią valandą, trečią valandą. Iš tikrųjų labai negerai išėjo, kad sutapo du posėdžiai, jungtinis posėdis, Libė ir FAM ir atskiras Libė posėdis ir jie vyksta tą pačiu metu. Pasistengsim, kad daugiau taip nesutaptų. Nes visi suprantame, kad taip neišina efektyviai dirbti jeigu reikia dalyvauti iš karto dviejose posėdžiuose, kuriuose svarstami svarbus klausimai ir dar mūsų komiteto darbo, visa darbo atvarkė. Tiesiog neįmanoma dalyvauti bendraime posėdėje su moterų reikalų komitete. Ir tie, kurie dirba su aukų apsaugos paketu, negali dalyvauti šitame posėdėje. Dėl logistinių, organizacinių sunkumų taip, taip atsitiko, tiesiog nebuvo kito laiko posėdžiui. Prašau supratimo ir pasistengsime, kad daugiau taip neatsitiktų. Pasistengsim efektyviau padalinti lybės komiteto darbą kad neatsitiktų vėl, kad nebūtų vėl tokių posėdžių sutapimų. Taigi, tikiuosi primat mano pasiteisinimą, o dabar pirmas punktas darbo atvarkės tvirtinimas. Ir čia turėčiau pasakyti, kad septintas klausimas dėl išpolių prieš informacinės sistemas, Holmaira pranešėjas, šitas punktas atidėtas, 17 dėl Dublino reglamento e, bus aptartas prie antro punkto, pirmininko pranešimai, tai nebus atskiras darbuotojas klausimas, 18 klausimas prieimimo direktyva, prieimimo sąlygų direktyva, apie jį taip pat pakalbėsim per pirmininko pranešimus, tai nebus atskiras darbuotvarkės klausimas. Jeigu niekas neprieštarauja, imsimės darbą. Taip, pana Busutil. Gerbiamas pirmininkė. Pirmiausiai, visiškai Jums pritariu dėl to sutapimo, posėdžių sutapimo. Dabar vyksta du lybės komiteto posėdžiai vienu metu. Tai su tuo negalima taikstytis. Čia yra tiesiog šizofreninė situacija, mes negalime dviejose posėdžiuose dalyvauti vienu metu. Taip neturėtų būti pritariu jūsų pasisakymui. Antra. Pasakėt, kad septintas punktas atidėtas, jis nebus svarstomas. Ar galėčiau paprašyti, kad koordinatorių posės prasidėtų 15 minučių anksčiau, jei įmanoma? Mes spėsime informuoti koordinatorius, kad jie susiriktų 18.15 pradėtume 15 minučių anksčiau ir baigtumėm. Pane Weber atvyko, jį galbūt galėtų pranešti. Mes ir galėtume pranešti kitiems koordinatoriams ir jeigu jie galėtų pradėti 15 minučių anksčiau, galėtumėm anksčiau ir baigti. that we, I, I would suggest that we keep it in mind. Reikėtų pasistengti dirbti efektyviai, laikytis numatyto laiko ribų. Koordinatorių posėdis e, numatyta jam 45 minutės, galėtų užtrukti net valandą, jisai vyks iš karto po mūsų posėdžio. Jeigu labai pasistengsime, galbūt galėsime ir anksčiau baigti šiandienos posėdį, ne 6.30, bet gal baigtumėm po 6.15, 15 minučių anksčiau. Dar kartą kartoju, tikrai neturėtų taip atsitikti. Mes turime labai, de, labai daug darbo ir kartais susiklosto taip, kad Strasbūrėje vyksta plenarinė sesija, tuo pačiu metu Libės komiteto posėdis. Iš tikrųjų yra labai sudėtinga tiems, kurie dalyvauja plenarinėse sesijose ir turi ten pasisakyti, debatuose dalyvauti per plenarinę sesiją. Jiems labai sunku persiplėšti, pasistengsim ištaisyti tokią susiklošiusią padėtį. Dabar pirmininko pranešimai antras punktas. Dėrybos dėl procedūrų direktyvos. Parlamentas, parlamente jau įvyko pirmas e, svarstymas. Jis baigtas balandžio 6 dieną. Praeitų metų birželio 1 dieną komisija pateikė pataisytą pasiūlymą. Į jį įtraukti kai kurie parlamento pasiūlymai, kai kurie e, tarybos pasiūlymai. Parlamento pirmasis svarsmas buvo patvirtintas šių metų balandį ir parlamentas turi įgaliojimus dėrėti su taryba. Tačiau e, Libė pranešėja, ponė Silvigijom ir šešėliniai e, pranešėjai kelis kartus susitiko ir kalbėjo apie naująjį pataisytą komisijos pasiūlymą. Pranešėjų nuomonė buvo išdalinta visiems Libė komiteto nariams. Paprašau jūsų leidimo nusiųsti laišką pirmininkaujančiai Danijai E, priminti pirmąją parlamento, pirmojo svarstymo poziciją ir tai tą kompromisą, kuri buvo pasiekę pranešėjai prieš prasidedant dėryboms su taryba. Jeigu jūs neprieštarauja, tai tada kreipsiuosi iš karto Danijos, Daniją kaip primkančią šalį. Silvyt. Uh, Ačiū labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti dėl šios dienos pranešimo. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie taip pat kakliai ir, ir intensyviai dirbo. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo ir, ir, ir taip pat padėjėjams. Jūs priminėte, pirmininkė, kad tikrai nebuvo lengva su šiuo klausimu dirbti ir manau, kad ateityje bus dar sunkiau. Mes praeitą birželį, kaip jūs nurodėte, e, siekdami išeiti iš darybų aklavietės gavome komisijos pataisytą tekstą ir dar parlamentas į e, tą dokumentą įnešė daug savo pakeitimų 2011 balandį. Buvo daug dėrėtasi su daryba, buvo e, komisijos komunikate pasiūlytų tokių vietų, kur komitet, e, komitetas mūsų jokios pozicijos nepateikė. Paskui tą padarėme vėliau. E, vėlesnėse e, stadijose Danija mane informavo, kad vis dar nėra įgaliojimų, kad vis dar reikia numatyti, kada vyks politiniai posėdžiai ir nežinome, ar pirmininkaujant Danijai vyks pirmieji trilogo posėdžiai. Niekam nepaslaptis, kad kai kurios valstybės nelabai palankiai, taip švelniai tariant, žiūri į kai, kurios, e, kai kurią padarytą pažangą, tad parlamente, manyčiau, reikėtų labai tvirtai žiūrėti į tai, kas gali būti pajudinta į vieną ar į kitą pusę, kam galima pritarti. Ir mes labai didelį dėmesį skiriame nevy, nelydimųjų e, nepilnamečių kelionėms, pažeidžiamiesiams asmenims. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip pagreitinti e, prašymus. Daug temų, žodžiu, yra, mes jas jau e, kai kurias ir aptarinėjome, bet manau, kad jos dar nekartą sugrįž į darbo tvarkę. Ačiū. Uh, Ačiū ir jums, Silvija, ačiū jums už tai, kad pristatėte parlamento poziciją šiuo klausimu. Parlament... Turint galvoje parlamento poziciją, Danija turėtų kalauti mandato dėrėtis per pirmąjį svarstymą taryboje. Taigi suprantu, kad pasiūlymas kreiptis į Daniją dėl parlamento pozicijos yra priimtas, jam pritarėte. Gerai. Kitas klausimas. Dublino reglamentas. Prašyčiau ponios Vikstrom trumpai pranešti, kaip vyksta reikalai Tada kreipsimės į poną Antonijų Masip, nes jisai turi dalyvauti kitame posėdėje, jūri posėdėje ir ten pristatyti savo pranešimą. Pone Vikstrom, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikite man galimybę trumpai pranešti apie Dublino antrąjį reglamentą. Vyko du triologai, vyks dar du, du trilogai birželio mėnesį Danija, pirmininkaudama, labai nori pasiekti kompromiso e, iki birželio pabaigoje, pabaigos ir mes e, stengiamės jiems padėti, tačiau parlament. Lietuvių vertėjai norėtų pasiteirauti, ar yra salėje žmonių klausančių vertimo į lietuvių kalbą. Jeigu salėje yra klausančių vertimo į lietuvių kalbą, prašome duoti ženklą vertėjams. Mes esame antrame aukšte, kabinoje numeris 15. Jeigu kam nors reikalingas vertimas į lietuvių kalbą, prašom pamajuoti 15 kabinai, esančiai viršuje, antrame aukšte. With the Danish presidency, and I would like to thank both the presidency and all the shadow rapporteurs and, and the staff, the fantastic staff of this committee,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 en el mar, no protocolos solo en el Mediterráneo. La felicito de nuevo, nada más y muchas gracias, y hablo eh, eh, dándole toda la credibilidad a la Armada Española y al Ministerio de Defensa Español. Gracias, señor Díaz de Mera. Onorevole Crocetta, due minuti mi raccomando. Signor Presidente, cercherò di rispettare i due minuti, anche perché sinceramente non mi sento di fare i discorsi che in questa circostanza si fanno, cioè